mokslus rytyje. Tai yra didžiulis pasiekimas ir sveikinu Jūs už tai. Pasiekę susitarimo dėl um, e, Europos horizonto, mes pasakėme, koks svarbus mokslas ir inovacijos. Ir mūsų, jau ne mūsų užduotis yra apginti labai svarbų pakankamą biudžetą šiam tikslui. Tai padarys kitos kadencijos parlamentas. Bet tai yra ne tik pati didžiausia mokslo programa, bet ir tokia programa, kuri duoda geriausių rezultatų mūsų piliečiams. Ačiū Jums už tai. Ačiū komisijos nariai. E, ačiū. Pane Kalantai, vystimosi komitetas. Ačiū. Mūsų nuomonė yra kitokia. E, mes e, nauja programa yra susijusi su teisingumu, solidarumu. Ir e, klausimas yra, dėl ko mes vykdome šias inovacijas ir darome investicijas. E, reikėtų kalbėti apie skandalingą atsargos principo blokavimą. Mes turėtume priimti iššūkius, tokius iššūkius kaip klimato kaita, saugumas. Ir šis projektas nepadės e, užtikrinti, kad e, būtų gražintos lėšos. Vėl pelnas mums yra svarbiau už naudą. Ir praėjusį kartą kalbėjau apie tai. Norėčiau padėkoti visiems balsavusiems už mane, pasitikėjusiems manimi 2014-aisiais ir visiems artimiems asmenims, visiems, kurie padėjo, be jūsų nebūtų įmanoma to pasiekti. Ačiū. Biudžeto komiteto vardu ponas Torvalds, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh biudžeto komitete dažnai darbas būna sudėtingas ir nuobodus, mes nagrinėjame sudėtingas struktūras, ne visos jos yra skaidrios ir kai kalbame apie biudžetą, ES biudžetą, turime e, vartoti atitinkamus terminus, kuriuos varto ir ponas Morajas. Ir tai ir e, e, mūsų piliečiams, ypač kaimo vietovių gyventojams, tai yra kaip juodoji skylė, į kurią sukrenta visi pinigai. Bet yra ir privalumų. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia tik 20 milijardų, kad tai taptų privalumu. Ir dabar mes visi dėl to sutarėme. Taigi mums, e, mums dabar reikia tiesiog e, visiems kartu bandyti įrodyti kitiems, kad mums reikia šitų lėšų po 20 metų savo e, anūkams arba jų anūkams galėsiu pasakyti, e, ką, padarė, ką padarė Europos parlamentas. Jisai 180 milijardų skyrė e, moksliniams tyrimams. Pone Labajova, vieną minutę. Pone Labajova, vieną minutę. Komisijos nariai, kolegos, pasaulis greitai globalėja. Turime susitelkti ties moksliniais tyrimais ir inovacijomis ES. Nepakankamos e, finansavimas moksliniams tyrimams, nepaisant to, kad jie yra patys svarbiausia dalykai užtikrinantys augimą. Buvo kalbama apie papildomą vertę, konkurencingumą, atradimus ir pažangą visame žemynė. Tačiau turime sustiprinti sinergijas tarp mokslinių tyrimų ir ES programų. Turime supaprastinti taisyklės. Reikėtų kalbėti ir apie tai, kad rezultatai turėtų būti naudingesnė piliečiams. Ši programa susitelkė ties bendravimo ir konkurencingumu. Tikiu, kad bus pasiekti tikslai ir ačiū komisijos nariui Muedas už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Toliau. Panas Darbujalova. Ačiū. Ši programa. Busoj. Ačiū. Ši programa yra viena iš naudingiausių. Ačiū visiems pranešėjams. Dėkoju pirmininkaujančiai Rumunijai. E, taip pat, kaip pranešėjas Envi komitete, didžiuojuosi, kad e, moksliniai tyrimai ir plėtra e, vėžio gydimo srityje buvo svarbus dalykas. Taip pat džiaugiuosi, kad 35 procentai viso programos biudžeto ir tai yra, sudaro 120 milijardų bus skirta klimato kaitai. Envi komitetas irgi buvo pateikęs tokią rekomendaciją. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos pritarė tam, kad E, būtų padidintas biudžetas sveikatos apsaugai nuo 7,7 iki 9,2 e, milijardų. Inovatyvūs sprendimai onkologijos rytyje bus labai naudingi busimoms kartoms, atsižvelgiant į tai, kad kiekvienais metais ES piliečiai, 35 e, tūkstančiai piliečių susirga vėžių kasmet. Dėkoju transporto komiteto vardu, ponia Virkunen, vieną minutę. Pone pirmininkė, transporto komiteto vardu e, e, norėčiau padėkoti visiems dėrybininkams už puikų darbą ir už puikų pranešimą. Mūsų komitetų yra trys svarbus faktoriai. Visų pirma, mes turėtume skatinti mokslinius tyrimus ir kitas priemonės, e, remti jas tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių ir ko mums dabar pavyko pasiekti, 120 milijardų daugiau, tai yra tikrai geras tikslas. Toliau kitas esminis dalykas yra konkurencingumas. Mes turime būti pajėgus kovoti su pasauliniais iššūkiais, turime daugiau investuoti į produktų mokslinius tyrimus. Toliau e, mes manome, kad yra labai svarbu išryškinti klima, su klimato kaita susijusius tikslus, kaip pavyzdžiui dekarbonizacija ir e, skaitmeninimas. Tai yra yra svarbus, svarb, svarbus klausimai, kuriuos reiktų investuoti. Taip pat e, yra labai svarbu suvokti, kad e, transporto srityje mes, e, transporto sričiai nereikia skirti kažkokio, kažkokių atskirų taisyklių ar nuostatų. Mes turime dirbti taip, kad apimtume visas sritis. Taigi ateityje mums reikės subalansuoto požiūrio. Dėkuoju toliau ponas Van Nistelroj regionų e, plėtros komiteto vardu. Dobrak. Čia, ponė pirmininkė, įvyko proveržis po 15 sunkaus darbo metų tiek regi komitete, tiek itre komitete. Dabar galime teikti, kad regioninės lėšos bus naudojamos lankščiau tam, kad būtų finansuojami horizonto projektai be valstybės pagalbos. Ir matau, kad horizontas 2020 yra pasaulinio lygmens novatoriška programa, tai yra tam tikras proveržys. Ir man atrodo, 5 procentai praktikoje tai reiškia, kad bet kuriuo atveju nauda bus milijardinė. Ir Junktinė karalystė, kuri yra pirmoji, kalbant apie mokslinius tyrimus, parodė, kad mūsų piliečiams ne, nenusinčiame reikiamo signalo ir mokslininkai, ak akademikai turi būti nuleidžiami ant žemės ir laišviečia žvaigždės ir ta nauda turi būti labai aiški mūsų mokslininkams, kad jie galėtų realiai pamatyti, kas vyksta ir kas yra daroma. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, jog man labai malonu buvo dirbti ties šiuo projektu ir pasiekti šių rezultatų, kalbant apie Europos inovacijų tarybą ir kitus projektus tam, kad būtų galima investuoti lėšas ir pasiekti šio puikaus rezultato. Man buvo labai malonu dirbti šioje srityje. Ačiū, ponia Katainen, Agri komiteto vardu. Kiitoksia, puhemies. Horisontti Euro... Dėkoju, ponė pirmininkė. Programa Europos horizontas yra labai svarbi, kalbant apie Europos konkurencingumą. Mums reikia tokių programų, kurių dėka Europa e, galėtų būti lygiavertė partnerė, lygiavertė partnerė su JAV ir Kinija. E, taip pat turime nepamiršti gamtinių išteklių, e, žemės ūkio. 10 e, milijardų yra labai svarb, svarbus įnašas, svarbios lėšos, kurios turėtų būti skirtos miškams, vandens telkinių tyrimui ir, ir natūraliems ištekliams. Mes turėtume užtikrinti maisto produktų tvarumą ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje, kad būtų išvengta bado prarado grėsmės. Kitas svarbus aspektas, aišku, yra biudžetas. Rudenį e, toliau vyks dėrybos dėl daugiamečio finansinio plano, todėl yra labai svarbu, kad mes išlaikytume bent jau kalbėtojas nutraukiamas. Kojo kultūros komitetu, komiteto vardu ponė Rodrygėš. Europos e, horizonto programa yra labai svarbi, kalbant apie užimtumą, e, MVI e, plėtrą ir taip pat kalbant apie partnerystės tarp universitetų iš ES ir trečiųjų šalių. Mes turėtume e, skatinti jaunus mokslininkus, juos lavinti ir e, skatinti išnaudoti visas įmanomas galimybės ir tokiu būdu e, užkirsti kelią smegenų nute, nute, protų nutekėjimui. Ir mes turėtume taip pat nepamiršti tų regionų, kurie yra ypatingai nutolę, kad jie taip pat vyksta vystytųsi vienodai, mes turime e, stiekti įtraukos mokslo srityje, turime skleisti e, mokslą ir technologijas, taip pat e, turėtume e, remti e, esminius bazinius tyrimus, nepamiršti socialinių mokslų ir kultūros, nes kitaip mes e, matysime žmoniją tik per vieną dimensiją. Taip pat turėtume e, padaryti viską, kad piliečiai tikėtų mokslu ir taptų kritinė visuomenė. Tai buvo e, atsakingų komitetų nuomonės, o dabar frakcijų nuomonės EPP vardu kalbės ponas Buzek. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Komisijos narys teisus. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia įgyvendinti šią programą ambicingai, geriausiai įmanomu būdu ir kuo galima greičiau. Kodėl reikalinga paskubėti? jeigu turime lėšų socialinėms inovacijoms, pavyzdžiui, rūpinimusi pagyvenusiais, rūpinimusi per atstumą, tam, kad ta pagalba būtų suteikiama ko galima greičiau ir kad MVI, mokslininkai, įmonės galėtų prie to prisidėti. Reikia žiūrėti, kas yra siūloma ir mes turime misiją tam tikrą, kuri yra labai novatoriška ir aš norėčiau padėkoti komisijai, kuri leido piliečiams suprasti, ką reiškia nulinių emisijų e, miestas, ką reiškia kova su vėžiu. Tai žmonės supranta geriau ir būtent apie tai eina kalba ir labai svarbu, kad Europos inovacijų taryba, kuri yra įsteigiama šiuo dokumentu, sėkmingai dirbtų ateityje kaip Europos technologijų instituciją, nes turime nepamiršti ir senų sprendimų. Taip pat labai svarbu išplėsti šią programą, kiek įmanoma, panaudojant specialias finansinės priemonės, valstybėms narėms, tokioms kaip Lenkija, tai yra labai svarbu, nes iš horizonto programos daug mes naudos negauname, taigi reikia pasinaudoti visapusiškai šios programos potencialu. Dėkoju komisijos nariui, komisijai, pirmininkančiai Rumunijai ir kolegoms visiems esantiems čia salėje Europos parlamente. Puikiai atliktas darbas, dėkoju. Ačiū. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponia Kabezon Ruiz, prašau. Ačiū. Kolegos, Europos horizonto programa yra susijusi su tuo, kad reikia spręsti ekonominius socialinius iššūkius, reikia didinti konkurencingumą ir tą daryti įtraukiai. Taigi labai svarbu sugebėti įvertinti socialinį ir ekonominį poveikį. Mes turime išspręsti socialinius iššūkius ir problemas. Europai reikia moterų talento, dėl to labai svarbu numatyti konkrečią biudžeto eilutę ir atitinkamas suderinimo priemonės lyčių lygybei užtikrinti. Labai svarbu stiprinti visuomenės veikatos, klimato kaitos, kitų iššūkių finansavimą, maisto saugumą, mokslinę diplomatiją. Ir taip pat labai svarbu pripažinti ir mažų vidutinių įmonių vaidmenį 29 procentai įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės. Labai svarbu sustiprinti jų konkurencingumą ES. Taigi aš norėčiau pasveikinti visą komandą, pradedant komisiją, Europos parlamento nariais, dėl kurių šis projektas tapo įmanomas visoje ES. Dėkoju EKR frakcijos vardu ponas Tošenovskis. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už jų didžiulės pastangas ir puikų bendradarbiavimą su mumis šešėliniais pranešėjais. Ačiū už tai. Europos horizonto programa nuo 21 iki 27 metų bus labai reikšminga priemonė siekiant skatinti mokslinius tyrimus ir skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, ne tik akademinių mokslinio tyrimų srityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pasiekėme subalansuoto rezultato, nors tą padaryti nebuvo lengva. Taip pat džiaugiuosi, kad mano pasiūlymai dėl taip vadinamųjų anglių, anglės regionų irgi buvo įtraukta į pasiūlymą, kadangi tai yra labai svarbu siekiant energetinių tikslų, kurie yra užsibriežti ES lygmenių. Europos horizonto programa leis keistis žiniomis, ekspertinė, ekspertinė patirtimis tarp įmonių ir tų, kurie įsitraukė į kalnakasybą. Taip pat, kad išplėsta geografinė prieptis irgi yra labai svarbu. Mes turime uh, skatinti keitimąsi žiniomis ES, nes tai yra vienintelis būdas, kaip būtų galima visapusiškai pasinaudoti akademinę patirtimi ir stabdyti protų nutekėjimo procesus. Dėkoju, ponė Viering, Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mes jau kalbėjome apie devintąją pagrindų programą ir ją aptarėme detaliai ir rytoj plenarnėme posėdėje laukia labai svarbus balsavimas. Jeigu mes patvirtinsime Europos horizonto programą pirmojo svarstymo metu, užtikrinsime testinumą akademikams ir novatoriškoms įmonėms Europoje. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir parodyti, kiek unikali yra ši galimybė ir kiek svarbus yra mūsų laukiantis balsavimas. Kartu su taryba ir komisija mes parlamente pasiekėme to, kas atrodė neįmanoma. Suradome, sugebėjome pasiekti susitarimą trilogo procese. Reikėjo 18, 18 mėnesių dėrybų dėl horizonto programos. O dėl Europos horizonto programos užteko ir keturių mėnesių. Aš norėčiau pasakyti, kad taip yra dėl to, jog visos institucijos konstruktyviai buvo linkusios bendradarbiauti. Ir aš norėčiau taip pat ypatingai padėkoti komisarui Karlo Šmoedeš ir visai jo komandai, kuris visuomet buvo pasirengęs padėti mums dėrybose. Taip pat norėčiau labai šiltai padėkoti dėrybininkams e, iš Rumunijos, nes pirmininkaujantį Rumuniją tikrai parodė puikų pavyzdį, kaip mažesnės valstybės narės gali suvaidinti labai reikšmingą vaidmenį Europoje. Tai yra Europos piliečių interesas. Tai yra mokslinio tyrimų ir inovacijų ateities interesas. Ir aš norėčiau, kad ir toliau būtų kovojimo už jų poreikius ir už skiriamą finansavimą. Ir raginčiau visus balsuoti už šį labai svarbų pasiūlymą. Dėkoju, ponia Maties. Vieną minutę guoja e frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjams už jų nuveiktą darbą ir už tai, kad jie atsižvelgia į įvairių frakcijų pateiktus pakeitimus. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai už dėrybas ir už tai, kad mums pavyko pasiekti susitarimo, kur, kur, kurio rezultatus šiandien ir svarstome. Mes siekiame sukurti įtraukti šiame pranešime e, ir e, taip pat norėjome nepamiršti humanitarinių mokslų. E, tai yra tik kompromisas. Ir e, kiekvienas iš mūsų žino, kad šiame kompromise trūksta tam tikrų dalykų, kurie svarbus vieniems arba kitiems. Aš daug kalbėjau apie humanitarinius mokslus. Ir e, Kiti kolegos siūlė kitas mokslos rytis, kurias reiktų finansuoti. Taip pat ir tikslai susiję su klimato kaita e, yra labai svarbus. Tačiau bet kokiu atveju tai yra pavyzdinė programa ES ir e, jūs turbūt e, žinodami mano istoriją suprasite, ką aš turiu omenyje. Ir paskutinėje eilėje e, sėdi svarbus e, dėrybininkai Ponas Dalundė. Pus... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, mėly kolegos. Prieš 50 metų Armstrongas e, žengė pirmąjį žingsnį minulyje ir iš tiesų matėme, kokių mokslinių rezultatų mes pasiekėme per tą laikotarpį. Mūsų kartos atsakomybė pasirūpinti, kad moksliniai tyrimai būtų tesiami ir ateityje. Rytoj balsuosime dėl Europos horizonto programos, tai yra ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Iš tiesų dėrybos buvo ilgos ir intensyvios ir aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms ir komisijos nariui už puikų bendradarbiavimą. Europos horizonto programa leis geriau atremti klimato kaitos iššūkius ir taip pat turime pasirūpinti, kad 420 milijardų eurų būtų skiriama tvariai pramoniai ir jos vystimuisi. Mums žaliesiems tai yra ypatingai aktualu. Dėkoju, pirmininkė. E Dėkoju. E FTD frakcijos vardu ponė Damato. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, aš galiu pasidžiaugti, kad mums pavyko pasiekti pusiausviros tarp mokslinių tyrimų e, ir subalansuoto požiūrio į, į verslą ir kad mums pavyko suderinti socialinius mokslus, įtraukti socialinius ir humanitarinius mokslus ir taip pat e, pavyko pasiekti, kad būtų remiami universitetai ir mokslinių tyrimų centrai ir kad e, taip pat e, visomis priemonėmis galėtų įsivaizduoti pasinaudoti mažos ir vidutinės ir netgi mikro įmonės. E, mes esame nusivylę e, dėl to, kad yra e, neužtikrinama tinkama prieiga prie visų duomenų ir kalbant apie sprendimų prieimimo struktūrą, tos priemonės, kurios yra susijusios su pramonės iššūkiais. Čia kalbame apie kultūrą, apie e, sveikatą, apie gamtinės nelaimės, tačiau taip pat ir pramonė čia yra įtraukta ir e, energetika, taip pat gamtiniai ištekliai, e, žemės ūkis ir e, aplinkosauga. Manau, kad mes turime pagerinti. E, e, ES piliečių gerovę. Mes turime pagerinti Europos horizonto programą ir kad galėtume užtikrinti geresnę ateitį, tai yra, kad užtikrintume geresnius mokslinius tyrimus. Dėkoju, dabar ponas Keli pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš norėčiau e, pasveikinti e, pranešėjus ir norėčiau e, E, prisijungti prie visų tų, kurie dėkojo e, Jums už šį darbą. Tai yra svarbi programa, kalbant apie ateities daugiametį finansinį planą. Mes kalbame apie Europos horizontą 2020, mes turime kalbėti apie naujų darbo vietų kūrimą, apie skaitmeninimą ir kitas svarbės rytis. Tai yra e, viena ambicingiausių mokslinių tyrimų programų, kurioje yra naudojamas visais įmanomais ES ištekliais. Taip pat yra labai svarbu, kad kad mes turim, turėtume tinkamą e, biudžetą, taip pat susijusi su žemės ūkiu, kad būtų e, e, užtikrinama, užtikrinama saugaus, saugių maisto produktų tiekimas. E, visiems, visiems vartotojams ir kad būtų atsižvelgiama taip pat į inovacijas bei e, technologijų plėtrą. Europos horizontas yra labai svarbus ateities maisto pramoniai, e, taip pat padės e, apginti ūkius ir atsižvelgti į ūkininkų poreikius. Taip pat aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad ypatingas dėmesys yra skiriamas kovai su klimato kaita ir kovai su tokiamis lygomis kaip su vėžiu. Ir aš laukiu rydienos balsų balsavimo ir tikiuosi, kad ES perims e, atsakomybę, lyderystę šioje srityje. Dėkoju toliau Patricija Toja vieną minutę. Dėkoju susitarimas dėl Europos horizonto yra labai svarbi žinia ES piliečiams. Mes dabar turime geriau parengtą ir veiksmingesnę mokslinių tyrimų programą, kuri taip pat atsižvelgia į socialinius dalykus, į naujoves. Ir būtent naujovių inovacijų skyrius e, e, yra gerai parengtas, čia galėčiau padėkoti kolegoms. Aš manau, kad šita mokslinių tyrimų programa yra sėkmė ES ir mes e, čia matome, tai yra įrodymas, kad vienybė e, mus daro e, stipriais. Ir kai kurių, apie kai kurias temas mes net pradžioje negal, negalvojame. Aš labai džiaugiuosi, kad pagal naują programą bus remiamos mažos ir vidutinės įmonės. Man taip atrodo, kad būtent MBA MVI e, turėtų ir toliau e, vystytis, e, nes tai pasiteisino. Toliau kitas svarbis rytis yra sveikata, sveikatos apsauga ir kova su klimato kaita. Mes šiandien kaip tik išklausime Greto Thunberg ir galime, galime suvokti, kad jeigu mes neįkvosime savo žemės, tai galėsime ją palikti ateities kartoms. Dėkuoju toliau ponas Krasnodepski. Dėkuoju ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėjų, pranešėją ir pasveikinti su tuo, kad pavyko e, pasiekti susitarimo dėl Europos horizonto. Europos parlamento požiūris ir tarybos požiūris pradžioje buvo e, labai, labai skyrėsi, bet mums pavyko e, nugalėti šitą e, E, šitu, šitos skirtumus ir ponas Nika labai teisingai pastebėjo, kad e, spragos, kurios e, buvo mokslinių tyrimų programuose, dabar bus užpildytos. Taip pat bus platesnės galimybės mokslininkų bendradarbiavimui sukurtos. Ir aš Pone pirmininkė, ar jūs galėtumėte paprašyti mano kolegės, kad ji nekalbėtų telefonu, kol aš, kol aš kalbu? Jūs man trukdote. Ačiū. Aš bijau, kad tikrovėje bus per mažai bendradarbiavimo, nes. E, nebus pritaikytos atitinkamos horizontaliosios priemonės, mes turime galvoti apie ateitį. Ir mums reikia atitinkamo politinio tikslo, konkrečių e, procentų. E, kalbant apie valstybės, kurios e, dalyvaus išplėstame bendradarbiavime. Toksai sprendimas padėtų užtikrinti, kad įgyvendinant šias priemonės Europos komisija sukurtų atitinkamas priemonės. E, ponas Tamburano vieną minutę. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasiektus rezultatus. Tikrai džiaugiamės dėl tų 35 procentų lėšų, kurios skiriamos klimato kaitai. Kalbėjote apie MVI, apie kultūros paveldą ir apie socialinius ir humanitarinius klausimus. Šiandien norėčiau kreiptis į šį parlamentą e, ir paprašyti politiškai e, pagalvoti apie tai, kad Europos civilizacija visuomet buvo susijusi su technologinėmis inovacijomis nuo strėlių, nuo, nuo arklų. Kita vertus, in, in, dėl inovacijų visuomet buvo pasiekiama pažangos, buvo dreikinama žemė ir buvo, nes žemė nusialina. Dėl anglies taip pat vyko pramonės plėtra. Ir šiandien e, skaitmeninės inovacijos yra visko prieš akiją. E, prieš keliarius metus tai atrodė mokslinė fantastika, tačiau tai daro didžiulę žalą pavyzdžiui, melagingos naujienos, manipulacijos, ne, nesažiningas, neteisėtas duomenų panaudojimas. Ir mes nežinome, kas dar atsitiks, kai jau įsitvirtins dirbtinis intelektas. Manytume, kad prevencija yra geriau, nes labai sunku apsisaugoti nuo, pavyzdžiui, branduolinės grėsmės. Ir kiekvienas atlieka savo vaidmenį siekdamas užtikrinti e, žmonių orumą, fizinę gerovę, e, mūsų ekosistemos stabilumą. E, ateityje mes kalbėsime irgi apie teisėkuros pasiūlymus. Visą tai svarbu, svarbu, tačiau reikėtų tai suprasti su krislų druskos. Natural... Ateityje Mes turime turėti sveiką žmogų sveikame kūne, taigi reikėtų nepamiršti to, kalbant apie politiką. Ačiū. Toliau ponia Kudrytska, viena su pusė minutės. Ačiū pirmininkė. Gyvename sudėtingais laikais. Todėl ypatingai svarbu, kad mokslas būtų stiprus. Mums reikia glaudžios ir stiprios Europos, kuri remtųsi žiniomis, o ne populizmo. Esu įsitikinęs, kad Europos horizontas ir užtikrins tą stiprybę. Esama e, šiokių tokių problemų Europos žemėlapyje prieš Europos, e, patvirtinant Europos horizontą. E, buvo didelė to trūkiai. Vienos, viena ES dalis gavo 90 procentų viso biudžeto. Mums šis nauja mokslinių tyrimų programa galės skirti lėšą, lėšas toms šalims, kuriuose E, nėra stiprių mokslinių tradicijų, kad būtų galima ugdyti mokslininkus nepriklausomai nuo to, iš kokios šalies jie yra kilę. Ir tai jau savaime yra puikus dalykas. Ir Europos moksliniai tyrimai yra stiprus ir bus stiprus tik tuo met, kai visa Europa apsijungs. Mes kalbame apie septynes pagrindinės programas ir susitelkėme ties E, rytų Europoje esančių talentų. E, iki šiol nebuvo galima to pasiekti, nes buvo skirtas tik vienas procentas biudžeto, o dabar Euro, programa Europos horizontas galės padėti visus ES mokslininkams, kad jiems nereikėtų išvykti iš savo šalies. Ačiū Europos e, komisijos atstovui, ačiū visiems. Norėčiau dabar kreiptis į politikus. Nelaukite e, vykdydami reformas. Modernizuokite savo universitetus, kad galėtumėte konkuruoti dėl Europos finansinės pagalbos. Ačiū. Toliau, ponė Neibler, viena su pusė minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos ponė komisarė, ponė tarybos atstovė. Sėkmingos ateities raktas yra investicijos į mokslinius tyrimus ir į inovacijas. Todėl pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti e, mūsų pranešėjų už puikų jo darbą. Norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams Nika, e, ponams Nika ir Eiler, taip pat šešėliniams pranešėjams ir e, norėčiau padėkoti taip pat tarybos atstovams, kad per tokį trumpą laiką jūs pažadėjote rasti 120 milijardų, kuriuos bus galima investuoti į mokslinius tyrimus. Man atrodo gerai, e, teisingai e, ponas Muldeš prastebėjo e, tą e, įspūdingą e, nuotrauką juodosios skylės. Aš kaip tik savaitgalį buvau statybinios technikos parodoje Münchene ir aš pamačiau, kiek yra įvairių naujovių, kurios gali padėti e, ieškoti pažangių sprendimų, e, dirbti tausojant aplinką ir taip toliau. Todėl manau, kad mes turime šią programą būtent paremti mūsų e, mokslininkus, taip pat e, skatinti e, pažangą, taip pat turime skatinti kovą su tokiamis lygomis kaip vežys. Man atrodo, tai tikrai yra puikus rezultatas ir aš tikiuosi, kad rytoj mes patvirtinsime šią programą ir jeigu tai bus, tai tuomet mes pasiūsime e, labai teisingą signalą visai Europai, kad moksliniai tyrimai, e, naujovės e, yra svarbus dalykas ir kad tuo turi pasinaudoti visos valstybės narės. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šitos programos rengimo. Dėkuoju toliau, ponas Gambuš. Ačiū. Pirmininkė komisijos nariai, tai jau paskutinė mano kalba e, esančio parlamento nariu. Norėčiau padėkoti už tą sąryšį tarp naujosios e, Europos horizonto programos. Tai yra labai svarbu ir ateičiai ir šiam parlamentui yra numatyti trys svarbiausi prioritetai, kurie bus labai svarbus - tai kovojimas su klimato kaita mm, ir kitais dalykais. Mes šiandien klausėmės Gretos Tomberg. Skubu kovoti su klimato kaita. Mes neturime pasirinkimo. Turime ir toliau pirmauti, e, kovojant šioje srityje ir imantis veiksmų. Turime užtikrinti, kad 35 procentai fondų lėšų turė, būtų skirta kovai su klimato kaita. Mes pasieksime daug daugiau nei komisijos pirminėme pasiūlyme. Kitas dalykas yra skaitmeninė ekonomika. Jeigu ES nori kaip magnetas traukti mokslininkus ir žinias iš viso pasaulio, tai Europos horizontas turėtų būti pati geriausia programa pasauliniu lygmeniu, kuri prisidėtų prie mokslinių tyrimų ir galėtų užtikrinti savarankiškumą Tuomet mes galėsime kovoti ir su, e, konkuruoti ir su Azijos šalimis, ir su Šiaurės Amerika. Labai svarbu, kad būtų pakankamai lėšų skirta kovojant su įvairiomis lygomis, tokiomis kaip vėžiu, taip pat e, psichinės veikatos problemomis. Ačiū pirmininkė už jūsų darbą per pastarosius penkerius metus. Pone, e, panas Lyzer. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau pabrėžti tik du aspektus. Daug buvo kalbama apie klimato kaitą. Galiu viską. E, paremti, kas buvo pasakyta, viską palaikyti, bet man atrodo, kad šioje programoje mes e, tikslingai siekiame pramonės, kuri neišskirtų CO2. Ir kai mes kalbame apie aplinkosaugą, apie e, kovą su klimato kaita, mes keliame klausimą, kaip mes galėtume e, pasiekti, kad Europos pramonė būtų švari. Kiniečiai, pavyzdžiui, savo tokių klausimų nekelia, bet e, ponas Eiler jau seniai e, kalba apie tai, kad Europoje buvo pastatyta pirmoji e, plieno gamikla, kurioje neišskiriamas CO2. Toliau kitas, kitas, svarb, kitas svarbi tema yra vėžys ir kova su vėžiu. Ir e, Kristianas, Kristianas Eileris ir Manfredas, mes jau seniai e, kalbėjome, e, kalbame tarpusavę apie tai, kaip mes galėtume išvengti e, aukų dėl vėžio, nes e, kaip būtų galima e, išvengti vaikų mirčių. E, Vaikai rečiau nei suaugę susirga vėžiu, e, to galima pasidžiaugti, bet jeigu jau vaikai susirga, tai pasiekmes dažniausiai būna labai e, tragiškos. Todėl e, aš norėčiau e, tikrai padėkoti mūsų pranešėjams, ypač kolegai Kristian Eiler ir dėkoju visiems uždėmesi. Ponas Boni. Komisijos nariai, ponios ir ponai, aš norėčiau padėk... pasakinti pranešėjus labai nuoširdžiai dėl puikaus pasiekimo. Europos horizonto programa leis pirmąjį kartą moksliniams tyrimams suvaidinti labai konkretų realų vaidmenį užtikrinant konkurencingumą Europoje. Mes turime pasinaudoti visapusiškai šią programą ir sukurti Europos mokslinio tyrimų bazę, kuri leistų mums atremti ateities iššūkius. Turime sukurti Europos pramoninę bazę. Ir privačias lėšas sieti su europiniais ištekliais. Mes turime šią programą skirti toms valstybėms narėms, kurios pasiekė silpnesnių rezultatų. Čia nėra vien tik tai darnumo e, programa, kuri taip pat leidžia įveikti dviejų greičių Europos vystimasi ir mes turime užtikrinti didesnį atvirumą, daugiau tarp disciplininio bendradarbiavimo, kad būtų galima kurti naujus mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklus. Tokios sąlygos leistų pasinaudoti mokslinių tyrimų potencialu ir jį padidinti šešis kartus ir padėti toms šalims, kurios šiandieną uh, dar nėra lyderės Europoje. Šioje srityje mes turime spręsti aplinkosaugos klausimus, saugumo klausimus, energetinio saugumo dalykus ir taip pat mokslinius tyrimus panaudoti žmonijos labui. Mes turime kurti sinergijas tarp šios programos ir sanglodos politikos, socialinių fondų, regioninės plėtros fondų ir taip pat specializuotų mokslinių tyrimų. Lenkija nori suaktyvinti pastangas, nes tokiu būdu mes galėtumėme daug kartų padidinti pasiektą rezultatą ir tokiu būdu Europos horizonto programa bus labai svarbi ir naudinga visiems. Pirmininkas, e, ponas Zovko, ponė Zovko. Viena minutė. Ačiū. Aš devę nuomonės šešėlinė pranešėja dėl Europos horizonto programos esu ir norėčiau pabrėžti, kiek svarbi yra ši programa besivystančioms valstybėms. Tas pats pasakytina ir apie Europos piliečius. Europos horizonto programa turi sukurti galimybės finansuoti ir užtikrinti įtraukę vietos bendruomenę. Mes galime skatinti išradėjus verslininkus vietoje ir padėti jiems realizuoti savo svajones. Mes turime paraginti juos pasilikti ir kurti išradimus arti tam, kad vietos žmonės pasinaudotų tais pasiekimais. Geriausias pavyzdys yra sėkminga Kroatijos, ver, Kroatijos verslininko Mate Rimes istorija. Dėl Europos finansinės paramos ši, šis jaunas verslininkas sugebėjo elektroninius hiperautomobilius sukurti. Uh, Tai yra labai įstabus produktas, kuris skatina Kroatijos ekonomiką ir kuria šimtus darbo vietų mūsų šalyje. Taigi, laitai būna įkvėpimas kitiems projektams pagal Europos horizonto programą, siekiant didesnio konkurencingumo, siekiant panaudoti mokslinių tyrimų plėtros ir inovacijų potencialą. Dėkoju. Ačiū. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Ponas Paryje, vieną minutę. Grazie, prezidentė. Dėkoju, ponė komisarė Moedaš. Norėčiau kreiptis į, mu, į jūs. Nors mes to ir siekiame, bet tos inovacijos nėra vienodai paskirstytos. Tam, kad, būtų, kad įsitvirtintų tam tikra naujovė, reikia atitinkamų mokslinių tyrimų. Kai kurie moksliniai tyrimai yra susiję su tam tikromis rizikomis, bet e, dažnai e, to, tu, tos naujovės yra dėgiamos atsisakant atsargumo principo. E, Ir e, čia mes matome apie tai, matome, e, kaip keičiasi paradigmos, vertybės, e, kaip pavyzdžiui atsisakoma iškastinio kūro ir taip toliau. Tačiau ne visuomet inovacijos turi būti esminis dalykas. Mes turėtume nepamiršti ir atsargumo principo. Taip pat ne, nepaisant to turime skatinti, kad nauji produktai kiek įmanoma greičiau e, patektų į rinką, bet turime nepamiršti to atsargumo principo. Taip pat visuomet reikia pagalvoti apie e, kaštų ir naudos analizę. Mes turėtume e, galvoti apie saugius sprendimus ir aplinkos sauginę prasme saugius sprendimus. Ponas Marijas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. geriau vėliau nei niekada yra toks posakis. ES per vėlai suprato, kad konkurencingumas, Europos ekonomikos konkurencingumas priklauso nuo inovacijų ir naujų technologijų, o ne nuo atlyginimų mažinimo. Toks receptas buvo primestas Graikijai ir kitoms šalims pasaulyje. Dabar kalbame apie investicijas Būtent taip reikėjo elgtis. Būtent tik per investicijas į technologijas mes galime užtikrinti konkurenciją ir numatyti technologijas, įdėkti jas mūsų gyvenime, visuomenės veikatos rytyje. Taip pat turime atkurti plieno pramonę. Tačiau technologijos negali būti naudojamos kaip alibi nuolat nuolatiniams atleidinėjimams žmonių. Tūkstančiai žmonių buvo atleisti Graikijoje telekomo bendrovės. Tai yra Vokietijos telekomo filialas veikiantis Graikijoje ir mes negalime taikstyti su tuo, kad tas buvo padaryta technologinės plėtros priedanga, masiniai atleidinėjimai žmonių. Tai neteisybė. Dėkuoju, pana Zorinio yra gerai, kad šis parlamentas patvirtino programą e, dėl Europos horizonto. Pranešimą dėl Europos horizonto ir dėl skaitmeninių inovacijų. Mes galėsime e, tokiu būdu siekti pažangos, e, siekti, kad būtų tesiama sanglauda ir kad būtų siekiama sanglaudos tarp regionų politikos ir inovacijų politikos ir manau, kad mes tapsime matomesni ir garses, mūsų balsas taps garsesnis už ES ribų. Taip pat reikia nepamiršti globalaus ES potencialo, kurį šita programa padės geriau panaudoti. Taip pat turime nepamiršti etinio kodekso, moralinių vertybių, e, kurios yra ES vertybės. Taip pat e, labai svarbu, kad buvo nepamiršta ir kova su klimato kaita, tačiau svarbiausias dalykas turėtų būti žmogus. Jis turėtų stovėti visų mokslinių tyrimų ir inovacinių projektų centre. Dėkoju, e, ponė komisarė, dėkoju abiems pranešėjams. Yra labai svarbu, kad mes patvirtintume šį pranešimą rytoj. Dėkoju toliau, ponė Daliai. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti abu pranešėjus ir komisijos nariai patvirtinus naują pagrindų programą dar prieš Europos parlamento rinkimus, kadangi tai gali leisti sklandžiai gyvendinti įvairias finansavimo priemonės, procesus ir programas. Ir aš džiaugiuosi, kad šis parlamentas mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimą ir, ir takoskiros klausimą rimtai svarsto, nes per ilgai turėjome tokius uždarus klubus ir atėjo laikas, kad tie uždari tinklai būtų atver, atveriami prastesnius rezultatus rodančioms valstybėms narėms. Tai yra vienintelis kelias į priekį, jeigu mes norime pasirūpinti, kad ES sukurtų modernę, tvarę ekonomiką. Konkrečios iniciatyvos turi būti numatytos tam, kad mes išsaugotumėme dabartinius mokslinius talentus ir pritrauktumėme naujus talentus. Turime padėti prastesnius rezultatus rodančioms valstybėms narėms, kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tai yra bendros atsakomybės klausimas, tai yra nuosavybės klausimas ir labai svarbu, kad ES imtųsi esminių veiksmų. Dėkoju. Ačiū. Ponas Howeth. Minutė. Pone pirmininkė, dėkoju. Daugelį diskusijų apie horizonto programą matėme tą nematomą veidą. Tai yra ir ankstesnės programos. Ir čia nėra dėrybininkų ar pranešėjų e, kaltė, kad breksito klausimas dar nėra išspręstas, tačiau akivaizdu, kad net ši jungtinės karalystės vyriausybė sieks sieti breksito rezultatus su šia programa. Ir vienintelė likusi grėsmė yra ekstremalus breksitas, kurio siekia tie, kurie neigia mokslinės tiesas ir neigia klimato kaitą. Bet aš džiaugiuosi, kad moksliniai rezultatai yra Europos horizonto programos finansavimo pagrindinis aspektas. Ir geriausi rezultatai pasiekiami ne tik pinigų dėka, bet ir puikaus bendradarbiavimo dėka. Junktinės karalystės indėlis į mokslinius tyrimus padaro Europos horizonto programą geresnę, sėkmingesnę, didesnę programą. Dėkoju. Pone Kosta, kurios salėje nėra, tuomet pone Tomašič, prašau, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos horizonto programos sukūrimas ir papildomas, papildomas mokslinio tyrimų inovacijų finansavimas yra pagirtinas dalykas. ES turi daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, inovacijas, jeigu nori būti konkurencinga pasauliniu mastu. Šioje srityje Europa turi ir gali sukurti pridėtinę vertę, tačiau papildomas finansavimas neduos norimo rezultato, jeigu moksliniai pasiekimai nebus vertinami pagal nuopelnus. Kaip žinia, dauguma projektų, kurie yra finansuojami ES mokslinio tyrimų tarybos lėšomis, tenka senosioms valstybėms narėms, kai tuo tarpu naujosios, mažiau, mažesnius rezultatus rodančios valstybės narės gauna labai nedaug. Ir turi visos valstybės būti traktuojamos vienodai Europos horizonto programoje. Tik to, tokiu būdu mes galėsime pritraukti jaunus žmonės į mokslo sritį, kad jie taptų mokslininkais, išradėjais ir pasiliktų savo šalyje ir kurtų klėstėjimą toje šalyje, kas prisidės prie visos ES augimo. Dėkoju. Ačiū. Ačiū gerbiamasis pirmininkė, komisijos nariai kolegos. Šiame dokumente yra skyrius, kuris vadinasi reikia daugiau energijos. Aš sakyčiau, kad reikia daugiau sveikatos, nes sveikatos planas kelia nerimą. Vienas iš dviejų piliečių gali susirgti vėžiu. O mes nesukursime daugiau Europos, kai bus mažiau sveikatos ir daugiau susirgymų vėžių. Sveikata yra mūsų ateities matmuo ir mane labiau domina sveikata nei Brexit klausimas, kuris vienai par kitai bus išspręstas. 70 procentų europiečių norėtų, kad ES padarytų daugiau, siekdama užkirsti kelią lygoms. Ir mes žinome, kad galime šioje srityje nuveikti daugiau. Kai buvusi pacientė ir kaip grupės, kuri kovoja už vėžį pirmininkė, džiaugiuosi iniciatyva kovojant su susisirgimu vėžiu ir kad yra numatytos konkrečios užduotys Europos horizonto programoje. O dabar kreipiamės į komisijos narį poną Moedas. Prašom sureaguoti. Gerbiamasis pirmininkė, gerbėmieji nariai, ačiū Jums rytoj po balsavimo, manau, galėsime pasiruošti jau, pradėti dirbti prie strateginio plano ir įsteigti valdybas ir partnerystės. Ir kad 2021-aisiais naujoji Europos horizonto programa visiškai veiktų. Leiskite pasakyti, kad labai didžiuojuosi E, kad šioje paskutinėje aštuntosios kadencijos sesijoje visi, jūs visi, turėdami skirtingas mintis, dirbate bendrai, dirbate bendrai dėl šio susitarimo ir kiekvienas siekėt pasiekti e, mokslininkų, tyriejų, mūsų vaikų ateitį. Taigi man išliks toks puikus prisiminimas apie jūs. Ačiū visiems, ačiū ir tiems, kurie, kurių nėra posėdžių salėje, bet kurie labai daug dirbo prie visų šių klausimų. Ačiū jums iš viso širdies. Ačiū komisijos nariui. Toliau pranešėjas, ponas Nika, dvi minutės. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems kolegos, kolegoms, kurie šiandien kalbėjo, kurie teigė, kad e, galime atsižvelgti į nuolatinių komitetų pateiktus pasiūlymus. Visa tai rodo, kad parlamente buvo didžiulė vienybė dėl šio pasiūlymo. Norėčiau padėkoti kolegui Kristijan Keller, su kuriuo kartu dirbome. Ačiū už jo atvirumą. Ačiū ambasadoriui Guandžiu. Jis padėjo išspręsti sudėtingas situacijas. Komisijos nariai, Moedas, paskutiniai žodžiai yra skirti jums. Dabartinės sudėties komisija dirbs iki kitų metų balandžio mėnesio. Norėčiau paprašyti jūsų kelių dalykų. Prašome užtikrinti, kad Europos horizonto programos neaptemdys biurokratija, kad mokslininkai galėtų kuo daugiau atlikti mokslinių tyrimų ir kad turėtų atlikti kuo mažiau popierizmo. Sumažinkite biurokratinę naštą. Pasitelkite mechanizmus iš apačios į viršų, nes jais bus džiaugiamasi pradėkite informa, informavimo kampaniją, pasitelkite kitas priemonės, nes tokioms šalims kaip Rumunija reikia informavimo kampanijos, reikia žinoti, kaip taikyti šią programą, kokios bus procedūros, nauda džiaugsimės visi. Tikiuosi, kad dirbsiu ir kitos sudėties Europos parlamente ir kad nuo rudens galėsiu prisidėti prie šios programos įgyvendinimo ir jūs ir mūsų kolegos turime pradėti dirbti dėl konkrečių e, darbų. Tuoj pat. Ačiū. Minutį. Ačiū. Ponui Nika, toliau kitas pranešėjas, ponas Eler. Dėkoju, ponė pirmininkė kalbėdamas apie šios dienos diskusijas ir e, rydienos balsavimą, norėčiau visiems priminti, kad e, Europa e, yra turbūt vienintelė e, vieta, kurioje yra užtikrintas e, mokslo laisvumas, mokslo laisvė. Ir kai yra kritikuojama, kad moks, mokslininkai netiria klimato kaitos, Ir kai mes matome, kad kitose pasaulio šalise nėra tokių e, tyrimų, tai mes turėtume prisiminti, kad e, prisiminti kovą už mokslo laisvę. Ir, ir tai turėtų būti svarbus ES tikslas. ES turėtų būti pavyzdys e, visiems e, pasaulio mokslininkams. Toliau kitas svarbus aspektas, kurį reikia pabrėžti, mus, mes su susirūpinimu stebime tai, kas vyksta su breksito dėrybomis, stebime su susirūpinimu Junktinės karalystės sprendimus ir e, mes be jokios abejonės e, manome, kad e, Junktinės karalystės mokslininkai priklauso Europos mokslininkų bendruomeniai ir mes norime solidarizuoti su Britanijos mokslininkais ir e, tikimės, kad Junktinė karalystė liks kiek įmanoma arčiau Europos Sąjungos. Ir taip pat norėčiau e, pasakyti, kad paprastai e, pranešėjai pabrėžia savo pasiekimus. Bet ir e, mes dažnai kalbame apie komisiją kaip apie abstrakčią instituciją, apie biurokratijos e, lopšį. Aš vis tik galiu pasakyti, kad Karlo Šmaedėš, e, už mokslinius tyrinimus atsakingas komisaras, iš tiesų parengė labai ambicingą programą, e, kuri buvo žymiai, kai kuriais aspektais žymiai ambicingesnė už suinteresuotų šalių pasiūlymus. Ir aš manau, kad mes turėtume papildyti šitą ambicingą programą, galime ją ją papildyti, bet tai yra mūsų e, bendro darbo rezultatas ir mes parodėme, kad Europa gali e, veikti greitai ir kad mes galime ryštingai žengti į ateitį. Dėkoju. E, diskusijos šią temą yra baigtos, rytoj balsuosime dėl šio klausimo. Kitas darbo atvarkės punktas yra Dantį pranešimas rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis. Visų pirma, suteiksiu žodį e, pranešėjui keturioms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, e, ponė komisarė, e, po daugelio metų ir po to, kai 2013 metais buvo patvirtintas e, pre, e, prekes reglamentuojančių dokumentų rinkinys ir kai jis e, patyrė tam tikrą stagnaciją, mums pagaliau pavyko pasiekti modernių sprendimų ir užtikrinti, kad galutinis vartotojas gautų patikimus produktus, kuri ir būtų užtikrinta gaminių atitiktis. Mes dažnai susidurėme su nelegaliais, su suklastotais produktais ir jų skaičius auga, ypač tokiuose sektoriuose, kurie e, da, E, kurie įtakoja žmonių sveikatą. Pavyzdžiui, 35 procentai žaislų, 50 procentų elektros prekių netitinka saugumo reikalavimų ir taip pat netitinka informacijų, e, vartotojų informavimo reikalavimų. Taip pat mes matome, kad vis daugiau produktų yra klastojami ir e, tai yra susiję su kilmės šalimis. Ir Ir mes taip pat matome, kad vyksta nesažininga konkurencija ir nukenčia e, Europos gamintojai. Todėl yra labai svarbu, kad būtų užtikrinta rinkos priežiūra. Iki šiol ta rinkos priežiūra nebuvo veiksminga, nes nebuvo pakankamai lėšų, nebuvo pakankamai suderinti sprendimai e, Europos Sąjungoje. E, mes mat, turime sistemą, kurioje veikia 500 nacionalinių institucijų ir tiesiog nėra efektyvaus bendradarbiavimo ir bendravimo tarptų institucijų. Įgyvendindami komisijos pasiūlymą mes parlamentarai labai intensyviai dirbome įvairiose sritise, bet noriu pabrėžti tas sritis, kurios yra mums prioritetinės. Viena iš pridėtinių verčių šito, šito reglamento yra už atikti atsakingi asmenys. Ir e, kalbant